Por favor. Prašau susėsti. Prašau visus susėsti. Bueno, quiero dar la bienvenida. Norėčiau pirmiausia pasveikinti su Džiulio Redženį tėvais. Paula ir Klaudijo. Labai ačiū, kad atvykote. Taip ir vyks vertimas italų kalbą. Galite klausyti užsidėjausinės. Quiero expresar en nombre de toda la. Visų žmogaus teisų pakomitečio narių vardu norėčiau išreikšti mūsų užuojautą, visų pirma, užuojautą už, dėl jūsų sunaus nužudimo. Taip panašiau pasakyti, kad galite mus pasikliauti, pasakyti mūsų paramą, mūsų solidarumu. Padėsime, kiek tik įmanoma, kad būtų išaiškinta tiesa apie šį nusikaltimą ir kad būtų nu, nubausti atsakingieji. Na, visi gerai žino, kas įvyko. Parlamentas labai susidomėjo šią bylą. Taip pat ir Ibrahamo Halavlo klausimu, kuris yra, yra, yra Airijos pilietis ir šiuo metu Egiptas įdi kalėjime. Norėčiau pasakyti, kad čia esate draugų apsuptyje ir norime išklausyti jūsų. Pirmiausia, žodis Paulai. Labai ačiū. Labai ačiū taip pat ir jums visiems, kad dalyvavote šiame posėdyje. Na, man kaip motinai labai sunku kalbėti. Mes su Klaudijo jau ne pirmoje institucija lankomės, mes daug dabar šiuo metu lankomės, kur visų prašydami padėti rasti teisingumą. Džiulio yra apsangos pilietis, tad kuri nors institucija turi žinoti, kas, nu, kas nutiko. Ir štai šiandien atvykome čia. Mūsų tiesos ieškojimas atvedė mus čia. Siekime teisingumo ir tiesos už tai, ką Džiulio iškintėjo. vienas iš atstovų, kurio dabar pradės nebeatsimenu, taip panegomės, e, lankėsi Egipte. Ir, na, jį labai gerai supranta, kas ten dedasi. Mes turime dokumentų, mes turime 236 nuotraukas, kurios parodo, kas vyko, kas nutiko Džiulijoje Mes tiesiog turime surinkę kankinimo enciklopediją. Man kaip motinai tai yra tikrai baisu tai sakyti, tačiau surinkome Egipto kankinimo enciklopediją, nes tai Egipte vyksta. Šimtus lapų turime surinkti informacijos, ataskaitų. Taip pat yra turime informaciją apie skrodimą. Ir, na, Dabar nesinį laikraštį perskaičiu, kad yra daroma prielaida, jog jis buvo kankintas. Na taip. Kovo 29 dieną rengėme spaudos konferenciją Italijoje po rezoliucijos, beje labai dėkoju parlamentui už rezoliucijos priimimą. Ir ten pareiškime, jog turime nuotraukas. Turime įrodymus. Na ir tai rodo, kad mūsų visuomenė yra pasiekusi dugną. Kur žiūrėjo valstybė? Manęs daug kartų, kar, daug kartų to klausė įvairių žmonės, kuriuos sutikau ir Trieste, ir Genoje, ir Kembridže, visi klausė, o ką darė valstybė, kur žiūrėjo vyriausybė. nes tik štai Džiulio atvejis labai pas, buvo išgarsėjo labai šis atvejis, bet tokių atvejų yra daugiau. Na, aišku, galima sakyti, kad tai buvo žinoma, kad yra įvairių pavojų, buvo žinoma, kas dedasi. Tačiau galbūt valstybės yra užsiemusios kažkuo kitu. Čia galėtų girdžiu stipriau pasisakyti. Bet juk vyriausybė žino, kas dedasi. Ir jos turi įspėti studentus, mokslininkus, kurie keliauja į Egiptą. Turi įspėti, kas vyksta. Na, jeigu bet turbūt per naktį jokių pokyčių nebuvo, tad Egiptas tikrai nėra saugi šalis kelionėms, turizmui. Taip seniai buvo e, lėktuvo katastrofa, ten žuvo daug turistų, taip pat ir iš Meksikos žmonių skrido. Bet Džiulietis tai visai kitoks, jis turėjo savo požiūrį, tvirtą požiūrį. Ir na štai dabar mes turime nešti šią naštą, kalbėti apie šios dalykus. Džiulio mirė, Džiulio buvo nužudytas, jis buvo nukankintas ir jį kankino visais įmanomais būdais. Džiulio į Egiptą vyko moksliniais tikslais, jis buvo tyrėjas, Ir svarbu, kad čia kalbame ne apie pavienį atvejį. Tačiau kuo labiau gilinuosi, tuo labiau matau, kad tai nebuvo atskiras atvejis. Na, galbūt, tai, galbūt galim sakyti, kad tai yra pavienis atvejis, kalbant apie ES piliečius, nors ir tai turbūt nėra iki galo tiesa. Tačiau noriu pasakyti, kad man labai gaila visų to egiptiečių, kurie kasdien turi iškesti tą patį, ką iškentė Džiulijo. Džiulija Belė man, man apie tai sakė. Galbūt jis turėjo agresyviau bendrauti su Egipto valdžia, nežinau. Bet yra baisu dėl tų visų jaunų žmonių Egipte, kurie gyvena tikrimis nedemokratiškomis sąlygomis. Kovo 29 dieną Romoje surinkimas spaudos konferencija. Ir kaip tik iš vakarėse prieš konferenciją išgirdome apie dar penkis asmenis, kurie buvo nužudyti be kalties, egiptiečiai buvo penki nužudyti, vėlgi ten rado įvairių dokumentų, taip pat buvo ir pasų rasta. Taip pat buvo rasta kritinių kortelių, Amerikos universiteto kai rezidento pažymėjimas, Kembridžo studento pažymėjimas. Na, buvo įvairių spekulacijų, kas vyko, kas gali čia įvykti. Žiniasklaida labai įvairias versijas kelia, daug ko galima dabar paskaityti laikraščiuose. Tačiau taip jau yra. E- Egiptas tokiu būdu bando pasiūsti žinę. Tad baisu, kai ką jie padarė su tai žmonėmis. Taip pat čia dabar turiu galvoje ir Italijos vyriausybė. gegužės 25 dieną buvo Italijos vyriausybės veiksmai, ambasadoris buvo iškviestas balandžio 5 dieną, tačiau, na, atrodo, kad tarsi vakume kalbame. Aišku, kad reikia kažką daryti. Reikia proveržio. Reikia daryti spaudimą. Europa turi pasirinkti. Europa turi pasirinkti, nes tai, kas nutiko Džiulijo, gali nutikti bet kam. Tikiuosi, kad niekam daugiau nutiks, bet gali nutikti. Taigi, turėkim galvoje tuos skaičius, tą informaciją. Matome, kad Egiptas nebendradarbiauja nebendrauja su prokurorais Italijoje. Italijos prokuroras dirba šią bylą, kasdien apie ją galvoja, tačiau na, be bendradarbiavimo nieko neįmanom padaryti. Ir tik nuėjus informaciją apie tos penkis asmenis, žinome, kad jie bendravo su Džiulijo. Bet nieko daugiau neįmanoma įsiaiškinti, nes Egiptas nebendrauja su Italija. Džiulija buvo Europos pilietis, Europos Sąjungos pilietis. Ir Egiptas Europos Sąjunga nebendarbiauja dėl šios bylos. Todėl mes raginame stipriai spausti Egiptą. Mes suprantame, kokia yra situacija, suprantame, kad nebus tiesos ir teisingumo nei Džiulio atveju, nei kitais atvejais. Jūs turbūt dar geriau negu aš žinote, kaip yra Egipte. E, egiptiečiai beje pasitikėjo Džiulio, tikėjo, kad jis gali atnešti pokyčių. Ir būtent pokyčiai ir būtų tai, ką galėtume mes padaryti dėl savo sunaus. Aš kasdieną patys tai skatau, bet niekam nesprantu, pavyzdžiui, ar e, Italija vis dar palaiko gerus santykius su Egiptu, ar e- Egiptas vis dar yra draugas. Nesuprantu, kaip yra. Negi draugai žudo vieni kitų vaikus? Džiulė buvo italas, visiems tai buvo aišku. Na, be abejo, tai turėjo būti akivaizdu ir tiem, kas jį nužudė. Jisgi kalbėjo ir keliomis unikalų kalbomis susiturėjo galėti susikalbėti. Jis, jis mokėjo ir e, Egipto arabų kalbą ir turbūt suprato, kas jam nutiks, kai jie pradėjo jį kankinti turime 225 lapus informacijos, 266 nuotraukas. Tad prašome mūsų vyriausybių imtis aiškesnių žingsnių, aiškiai pasakyti, ką daro. Turime naują ambasadorių, bet nesuprantame, kas, kas darosi, kodėl nevykstama į Egiptą, kokios procedūros vyksta. Bet kad atveju Italija yra Europos dalis. gatvėje žmonės manęs klausinėja, na aš kasdien kapinėse lankausi ir ten yra, ten džiulio kapą lanko daug žmonių, jie atneša gėlių ir jie visi klausia, kągi daro Europą, ką daro valstybė, o ką gali padaryti Europos bendruomenė. Na aš sakau, kad galbūt jau bus dabar naujas laikas, kad gana, gana minėjimų laikas veikti. Labai ačiū. Tenga il suo, tenga il suo. Ecco. Grazie, buon, buongiorno e grazie. Labai ačiū. Labai ačiū, dėkuoju visiems susirinkusiems. Dėkuoju visiems už produktų jautrumą. Kovo 10 dieną parlamentas priėmė rezoliuciją. Ir, na, aišku, jog parlamentas supranta, kokia, kokia problemiška padėtis yra Egipte. Prašome taip pat ir atskirų valstybių narių, kad jos imtųsi veiksmus, jūs taškius signalus spaustų šitą tą baisų brutalų Egipto režimą. Ir iš jūsų atstovų girdėjome apie tai. Tikrai visi, visi išskirtos mintis buvo labai svarbios. Kas dar labai svarbu? Norėčiau priminti keletą dalykų, prie kurių galbūt bus galim grįžti ir vėliau. Manau, kad, kaip anksčiau sakė ponas Kostelo, reikia stebėti, kas vyksta. Ir norime, kad dabar Egipto vyriausybė pajustų stiprų Europos spaudimą, pajustų, kad Europa veikia pajustų atskirų valstybių narių spaudimą. Visi turi sužinoti, kas nutiko Džiulio. Ir reikia skaidraus ir visapusiško tyrimo. To jau buvo prašyta ne kartą. To prašė ir taip pat ir Junktinės kristės vyriausybė, taip pat ir Kembridžo universitetas. Tai svarbu ne tik Džiulio, tai svarbu ir visiems kitiems žmonėms. Prašau visų pirma Europos parlamento paraginti savęs narės atšaukti ambasadorius, taip pat paskelbti Egiptą nesaugia šalimi. Toliau, trečias dalykas - sustabdyti redmisijos sutartis. Ketvirtas dalykas - suspenduoti e, laikinus sustarimus. Toliau. Stabdyti ginklų ir šnipinėjimo įrangos tiekimą ar kitokios karinės įrangos tiekimą, nes tai įranga gali būti panaudota represijams. Toliau. Stabdyti ekonominius sustarimus ir nesudaryti naujų. Septintas dalykas - stebėti, kaip vyksta procesai, stebėti, kaip vyksta teismo procesai, kaip Tęsime tokie asmenys kaip Ibrahimas Halalas, Airis Prieskutis dar kal, kal, e, kalėjime, taip pat stebėti kitų, pavyzdžiui, Ahmed Abdalo teismą, kitų teisininkų ir gydytojų teismus. Aštuntas dalykas ir paskutinis. Per ES valstybių narių ambasadas pasiūlyti bendradarbiavimo galimybę. taip pat ir suteikti vizas tiems, kas gali padėti tyrimui. Štai kokie žingsniai, kurie mūsų manimo būtų tinkami, kad būtų galima labiau paspausti Egiptą ir kad veiksmai būtų tvirtesni tiek iš Europos Sąjungos valstybių narių pusės. Labai ačiū. Muchísimas gracias. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Esander Alamranė iš tarptautinės krizių grupės. Jis pateiks mums bendrą žmogaus teisų situacijos apžvalgą Egipte. Labai ačiū, ponia pirminkė. Aš esu Sandra Larmanė dirbu tarptautiniai krizės grupiai, tai yra konfliktų prevencijos organizacija. Egipte gyvenu apie 15 metų, gerai ją pažįstu, aš nesu žmogaus teisų specialistas, esu politinis specialistas ir noriu pateikti jums šiek tiek žinių apie politinę, politinę dimensiją ir žmogaus teisų krizę. Išgirdau jaudinančių žodžių iš e, e, ponios Elženė 2011 metų vakarą stovėjau balkonė ir e, žiūrėjau į aikštę. Aikštė buvo pilna žmonių, tūkstančiai žmonių buvo susirinkę šalia manęs. Šalia manęs stovėjo moteris, vyresnė moteris, egiptietė, su vuoliu. Pasirodė, kad ji Haliceido e, mama buvo. Tai buvo jaunas egiptietis, kuris buvo dešimtais metais nužudytas policijos. Jo mirtis buvo vienas, viena iš kebirkščių, kuomet prasidėjo protestai. Kalbantis jį parodė į minę ir pasakė, visą tai už Halidą, visą tai dėl Halido. Manau, kad tai įrodo, kad žmogaus teisų krizė dabartinė nėra vien tik diplomatinė problema Egiptui, tai nėra tik tai klausimas dėl santykių su Europa ar kitomis šalimis. Tai yra fundamentaliai grėsmė šalies stabilumui. Jeigu problemas tam sprendžiamos, yra daug motinų, kaip ta, kurią sutikau tą vakarą, 11 metų sausio mėnesį, kuriems kyla panašių klausimų apie jų sūnus, dukteris, kurie galbūt dingo ar yra įkalinti. Ir manau, kad svarbu atminti, kad situacija neturėjo būti neišvengiama. Kodėl šiandien yra blogesnė situacija negu prieš kelis mėnesius ar prieš kelis metus? Manau, kad pareigūnai kalbėjo čia šiandien patvirtins, kad situacija blogėja, nepaisant tų veiksmų, kurių e, ir tų klausimų, kurie keliami šiandien egiptiečių ir egipto draugų. Viena iš problemų, mano nuomonė, yra tai, kad nekalbant apie atskirius pavienius atvejus, yra e, šiaurumo žmogaus teisėms atmosfera. Jie skatina tam tikrai elementai žiniasklaidoje ir kai kurie pareigūnai, kurie E, žmogaus teisų aktyvistus, vadiname penktąją koloną, žmonės su įtartina darbo tvarkė. Kodėl? Reikia, kodėl? Reikia suprasti, kad Egiptas pergyveno kel, kelius traumatiškus metus. 13 metais nuvertus e, prezidentą Mursi tikrai buvo siekiama stabilumo, sustiprinti valstybę. Ir tai yra vienas iš dalykų, dėl ko prezidentas Sisi tapo populiarus, žmonės laukia, kad jis gražins tą stabilumą. Dėja, tas stabilumas į Egiptą negrįžo. Egiptas susidūrė su įvairiomis krizėmis - žmogaus teisų krizė, tačiau taip pat ekonominė, saugumo krizė. Taip pat yra labai didžiu, didelės terorizmo problemos Sinajoje ir kitose šalies dalyse. Tai yra šalis esanti krizės Angelija trajektorija nerim, kelia nerimą. Politinės erdvės suvaržymai, žmogaus teisų problemos nuo 13 metų matome, kad nuolat prarandami tie gyventojai tiesiog grupės, kurios anksčiau remė prezidentas Sisi. Ir režimas be kurso korekcijos iš, iš tikrųjų eina tą kryptimį, kuomet bus vis mažiau visuomenės paramos. Jau dabar matome, kad klimatas keičiasi, žmonės atvirai kritiškai pasisako apie prezidentas jis ir valstybės institucijas. Ir nors Egiptas pastarosius penkis metus e, investavo daug į tai, kaip pakeisti valdymą šalies, tas tų iliuzijų žlugimas gali sukelti radikalizaciją, gali privesti daugelį, pavyzdžiui, mano draugų Egipte išvykti iš šalies, nes jie jaučia, kad jiems toje atmosferoje vietos nėra. Ir klausimas, ką daryti, ką Egiptas turėtų daryti. Klausimas yra sudėtingas. Aišku, yra konkrečių atvejų, kaip Džiulija e, Redženiai, Klausimas dėl bendradarbiavimo tyrimę, siekiant išsiaiškinti tiesą. Taip pat ir kitų egiptiečių atvejų, kurie yra kalėjimuose ir yra dingę. Tačiau yra ir didesnis politikinis klausimas, kuris yra svarbus. E, vadovai, patys aukščiausi vadovai turi parodyti signalą, kad jie rimtai žiūri į tas problemas kad jie turi strategiją spręsti problemą, kad jie pripažintų, kad problema yra. Kalbėjausi su įvairiais, kalbos su įvairiais pareigūnais. Kartais jie privačiai, netvirai pripažįsta, kad problema yra. Tačiau turi būti planas, kaip tą problemą spręsti. Žinau, kad daugelis Egipto sąjungininkų Europoje ir kitur nori Egiptui padėti tą problemą spręsti, tačiau reikia politinės žalios šviesos iš pačių aukščiausių sluoksnių politinių lyderių Egipto parlamente, kai kurie iš jų remtų tokį žingsnį. Ta žalia šviesa turėtų reikšti, kad mes pradėsime spręsti tas problemas rimtai, reikia reformuoti policiją, reikia turėti strategiją tai padaryti reikės, reikės dėl tų pradėtų tyrimų, kurie nebaigti. Manau, kad agitui tai yra galimybė nenukrypti tą linkme, kuomet bus dar daugiau problemų šaliai. Reikia įgyti tą pasitikėjimą, kad pavyks eiti geresniu keliu. Trumpai tariant, manau, kad žmogaus teisų krizės vertinimas grinai žmogaus teisų terminais ar teisiniais terminais ar Egipto įsipareigojimų prasme yra trumparegiška būtų. Tai yra iš tikrųjų valdysenos krizė, valstybė atrodo kartais nekontroliuojama, ypač kai kalbama apie saugumo tarnybas. Tai yra valstybė, kuris susiduria su didžiuliais, didžiuliais iššūkiais, reikėtų būti, reikėtų realiai suprasti, kaip jį gali reaguoti ir adaptuotis. Klausimas yra, kada jį pradės reaguoti ir eiti kitų kelių. Ačiū. Uh, are... Labai ačiū. Dabar paprašysiu pasisakyti poną, poną Kosoliną. E, ritornare sui temi. Aš jau pasisakiau. Ir dar galiu tik tai pasakyti, kad ir aš pats, ir visi mano kolegos iš e, DRUA komiteto delegacijos norėtume įgyveninti visą tai, kas mums buvo pasiūlyta. reikėtų atsižvelgti į tam tikrus aspektus. Manau, kad kas dėl aštunto mums pasiūlyto punkto mes galėtume pateikti parlamentinę iniciatyvą. Galėtume uh, pasiūlinti apsaugą Europos e, šalių ambasadose visiems tiems, kurie prisidėtų, bendradarbiautų ir teiktų informacijos. Taip galėtume galbūt savo diskusijas prasmingiau organizuoti. Manau, kad labai svarbu yra pateikti konkrečių pasiūlymų institucijų, Europos institucijų vardu. Taigi norėjau būtent tai pabrėžti, nes dabar išgirdome prašymą imtis iniciatyvų ir manau, kad turėtume į tai sureaguoti, turėtume e, suteikti galimybę ES parlamentui ir kitoms institucijoms imtis aktyvaus vaidmens šiame procese. Pirmininkė, dėkoju. Pone Kostelo, mes jūs jau užklausime, ar dar norite pasakyti? Ne, jeigu ne, tai neprivalote. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, ponui Panzerį pirmiausia. Pirmiausia, socialistų, socialdemokratų vardu, šio komiteto narių vardu ir visų kitų čia esančių vardu išsakyti, išreikšti jums savo solidarumą. Europos parlamente ir šiame pakomitetyje mūsų tikslas yra ne vien tik tai išsiaiškinti tiesą, Bet mūsų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad Džiulio mirtis nenuės veltui. Mes manome, kad tai yra būtina padaryti tam, kad Egiptas iki galo šiame procese eitų. Aš tikiuosi, kad Egipto ambasados atstovas e, išgirs mūsų žodžius. Mūsų laukia nelengvas kelias. Pirmiausia, turime prieš keletą metų, mėnesių tiksliau patvirtintą rezoliuciją gyvendinti. Porą elementų norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, tyrimo eiga. Be jokios abejonės, tai, kas nutiko, buvo visiems puikiai žinoma, tai, yra, tai buvo žinoma visiems Egipto institucijose. Buvo minimi anoniminiai laiškai ir tai tik tai parodo, kad šis nusikaltimas yra valstybės padarytas nusikaltimas. Ir visa tai, kas nutiko po to, tik tai yra pasiekmes, objektyvios pasiekmes. Aš manau, kad sutarimas tarp skirtingų sustarimas tarp skirtingų Egipto institucijų e, tik tai apsunkins mūsų teisybės paieškas. Be jokios abejonės mes turime svarbiausia, didžiausia dėmesį teikti tyrimui bet taipogi turime ir, kaip manoma, skubiau politin, politiškai veikti. Visai neseniai kalbėjome apie e, rezoliucijos e, tasą. E, už uždarų durų apie tai kalbėjome, sakėme, kad situacija yra neleistina, labai daug žmonių yra dingusių e, šioje šalyje. Represijos yra labai smarkios, e, kritikai yra kankinami kalėjimuose. Taigi čia yra aiškiai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir mes negalime to toleruoti. Egiptas yra e, svarbus politinis ir prekybos partneris, bet tuo neturi būti prisidenginėjama. Kaip e, kažkas jau sakė, būkime atsargus, nes Kairas gali būti pastumtas ir jado rankas ir nusisukti nuo Briuselio. Kaip jau ir sakiau, nuo realizmo pertekliaus galima net ir mirti, bet e, reikia dalykus vadinti tikraisiais vardais. Europos Sąjungai ir Europos komisijai labai uh, svarbu dabar yra nustatyti tam tikrus tikslus. Vienas iš tų tikslų būtų nustatyti tam tikras sąlygas, kuriomis vyktų dvišaliai santykiai. Šis darbas turi būti taipogi atliekamas ir parlamente. Bet komisija turi tą patį darbą atlikti ir su valstybėmis narėmis. O tai jau, ko gero, bus sudėtingiau padaryti, kaip kad matėme su Prancūzijos prezidento pavyzdžiu. Būtų sudėtinga tai padaryti. Turime aiškiai pasakyti, kad jeigu tų sąlygų nenustatysime Egiptui, tai tada turėsime apskritai nutraukti savo santykius su Egiptu. Mums reikalingi aiškus atsakymai. Mes čia Europos parlamente ir toliau dirbsime, renksime tą Europos parlamento rezoliuciją, kuri bus parengta kitą mėnesį. Tai nebus skubiai teiktina rezoliucija, nes jau tokią patvirtinome prieš keletą mėnesių. Ne, tai bus bendro pobūdžio rezoliucija apie mūsų santykius su Egiptu. Ir toje rezoliucijoje bus atsižvelgiama į štai kokius dalykus. Pirmiausia, į jūsų išsakytus pasiūlymus, bet taipogi mums reikalingas yra, kaip manoma, platesnis konsensusas, e, tuo pat metu neprarandant konkretumo ir tikslų iš akių. Ačiū dabar žodis poniai Lokbiller. Dėkoju. Dėkoju kalbėtams, dėkoju taipogi ir Džiulio tėvams už tai, kad sutiko čia atvykti. Tris dalykus norėjau pasakyti. Pirmiausia, klausimas vienas, kurį norėjau užduoti. Vasario mėnesį nuvykau į Egiptą. Ir tuo metu dar net nebuvo kalbama apie tai, kas iš tikrųjų nutiko. Bet aš jau tada turėjau progos padiskutuoti apie tai su užsienio šalių žurnalistais, su aktyvistais. Ir jie man štai ką pasakė. Revoliucijos, Egipto revoliucijos sukakties dieną labai daug e, policininkų bei e, slaptųjų tarnybų darbuotojų gatvėse. Ir jie man sakė, kad praktiškai neįmanoma buvo pradanginti žmogaus policijai ar slaptosioms tarnyboms nematant. Kągi jūs apie tai manote? Gal jūs kažką tai įtarėte, kas jūsų manimų gali slėptis už tokių įvykių? Na taip, slaptosios tarnybos kankina, labai dažnai kankina žmonės ir viskas prasideda nuo to, kad asmo dinksta, po to yra kankinamas. Mane labai nustebino, kad Čia gali būti, jog vienas slaptųjų tarnybų pogrupis užsiemė su Džiulio. Jūs kalbėjote apie Ahmet Abdalą. Mes su juo susitikome vasarį ir jis kreipėsi į Europos parlamento narius ir paprašė ginti žmogaus teisų aktyvistus Egipte. Mes dėsime visas pastangas tam. Noriu sureaguoti į pono Panzanį pasisakymus. Be socialistų dar liberalai ir žalieji dalyvavo šioje veikloje, išsakė savo paramą. Mes tikrai nenuleisime rankų ir bandysime ir toliau išsiaiškinti, kasgi nutiko su jūsų sunumi ir kasgi vyksta su žmogaus teisų aktyvistais Egipte. Parlamentas turi tęsti savo pastangas šioje srityje ir tikiuosi, kad dar iki vasaros atostogų plenarnio posėdžio metu Liepa pavyks šį klausimą iškelti, įtraukti į darbo tvarkę. Ponas Borgėzio dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taipogi norėčiau išsakyti savo nuoširdų vertinimą to, kas buvo pasakyta. Štai, pavyzdžiui, ir ponas Mankoni labai svarbu darbą Italijoje atliko. Aš kaip Europos parlamento narys vis dėlto turiu keletą klausimų iškelti. Nes e, mano turimuose dokumentuose tie klausimai nėra pakankamai aiškiai keliami ir štai dabar juos ir pristatysiu tos klausimus. Pirmasis būtų toks. Norėčiau sužinoti, kokia buvo Jungtinėje karalystėje vykdyto tyrimo rezultatai, nes e, atrodo, kad e, jungtinių, Jungtinės karalystės e, teisės saugos ir apskritai universiteto čia veiksmai man nėra labai aiškus. Nėra labai aiškus. Dar norėčiau paaiškinti, koks yra ponios Mogerinė įgaliotinės, vyriausios įgaliotinės vaidmuo šioje byloje. Mano pagal mano turimą informaciją, Na, turiu pasakyti pirmiausia, kad poniai Mogherini dalyvaujant AFET posėdėje aš negalėjau pasisakyti. Na, ne dėl ponios Mogherini kalties, bet dėl pirmininko Broko taip nutiko. Taigi aš negalėjau savo klausimų jai tiesiogiai užduoti ir norėjau tik tai išsakyti savo nepasitenkinimą ir pasakyti poniai Mogherini štai ką. Pone Mogherini kalbėjo keletą e, dienų po to, kai buvo atrastas Džiulio e, kūnas. Ir norėjau paklausti ponios Mogherini, kągi jį ketina daryti po to, kai buvo atrastas Džiulio e, kūnas. Ponas ministras Alema. Kalbėjo ir aš Belgijos vidaus reikalų ministerijos rūsiuose negalėjau likti visą dieną. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad aš kaip ir mano delegacijos, Italijos delegacijos nariai, manome, kad turime kreiptis į ponę Mogerinį šiuo klausimu. Turiu pasakyti, kad sąžininkai galvoju, jog Egiptas yra šalis draugas, draugiška šalis. Mes turime labai atsargiai elgtis su ją ir jokių būdų ta šalis neturi patekti vėlgi į musulmonų brolijos rankas. Ji neturi pasukti dar pavojingesnių kelių, negu kad jau dabar yra pasukusi, kaip kad matome iš nesenų pavyzdžių. Na ir galiausiai, dar noriu pasakyti, kad tas vargšas vaikinas galėjo būti anglas, galėjo būti prancūzas. Tai man dabar kyla klausimas, ar Egipto valdžia būtų e, taipo, taip pat e, nagrinėjus jo bylą. Ačiū dabar žodis poniai Gomes. Paskutinis dabar pasisakymas. Noriu pareikšti, pareikšti solidarumą e, Džiulį Redžinį tėvams. Turiu pasakyti, kad jūsų sunaus mirtis nebuvo veltui. Tai pripažįsta ir egiptiečių kovotojų žmogaus teisės, su kuriais aš ir mano kolegė Lynn Boylan susitikome neseniai gegužės mėnesį. Jie visi mums sakė, kad viena vertus jie turi prieštaringų veiksmų, jiems liūdna, kad, kad būtent dėl šio europiečio mirties, Džiulio Redženio mirties, Daugelis žmonių Europoje pradėjo žvelgti, kokia yra žmogaus teisų situacija Sisio vadovaujamame Egipte. Kita vertus, jie mano, kad yra svarbu, kad bent jau ta mirtis paskatino pasaulį prabūsti ir pažiūrėti, ką jie patiria, nes tūkstančiai, tūkstančiai patiria baisų elgesį kalėjimuose, dinksta, yra nužudomi. Na ir vienas svarbiausių, reikšmingiausių dalykų, kurie man pasakė, kad Giulio Redženi, jeigu jis nebūtų miręs nuo kankinimų, jis būtų buvęs nužudytas kankintojų, nes jie nebūtų paleidę jo gyvo O tai vyksta tūkstančiams egiptiečių dabar. Vis tai savaime, kad neveltui ta mirtis buvo. Daugelis egiptiečių man sakė, kad ne pirmą kartą nužudomas Europos pilietis baisiomis sąlygomis, baisiomis aplinkybėmis Egipte. Erikas Langas buvo nužudytas 2013 metais. Prancūzijos pilietis ir jo šeima taip pat reikalauja teisingumo. Aš džiaugiuosi, kad jūs kovojate ir nuž... nugalėjote savo sielvartą ir kovojate už tai, ką savavo Džiulija ir ką bandė padaryti, solidarizuodamasi su egiptiečiais. Taip pat e, turiu pasakyti, kaip sakė Antonija Pansari, Tai yra valstybės nusikaltimas. Tai visiems taip pat yra labai aišku. Ir problemos e, vykdant tyrimą ir išsiaiškinant, kas įvyko, kas yra atsakingas, jau iš karto rodo, kad tai yra valstybinis nusikaltimas, kad valstybė bando jį nuslėpti, valstybės agentai su to susiję. Visą tai yra tuo tokioje situacijoje, kuomet saugumo situacija smarkiai blogėja, nepaisant to, kad Europos vyriausybės bando apsvesti, kad SISIS yra stiprus. Taip nėra, visi man sakė, kad saugumo situacija smarkiai blogėja Egipte. Šiandien kitame komitete komisijos narys Avramopulos lankėsi ir sakė, kad migrantų ir pabėgėlių srautas per Egiptą vykstančių padvigubėjo pastaruoju metu. Tai taip pat rodo, kad, kad nei kaip partneriai kovojant su terorizmu, nei kaip partneriai kontroliuojant migraciją, Egiptas neveikia. Ir galiu pritarti tam, ką sakė kolegė Lynn Boylan. Negaliu įsivaizduoti. Tai nėra vien tik tai Italijos problema ar problema Italijai, tai yra Europos problema. Kaip jūs sakėte, ponė, Europa turi pasirinkti. Ir mes taip pat turime aš kai matyti, kokią paramą Europos institucija teikia sprendžiant Ibrahimo Havelą e, bylą, taip pat kitų ir visų žmonių. Tai yra parama tiems, kurie gite kovoja žmogaus teisės ir demokratiją, teisinę viršinybę. O to e, SISO režimas neužtikrina tikrai. Ačiū, Ana, panas Koferati. Ir jūs būsite paskutinis, nes reikia atsakymams skirti laiko. Na, žinote, kad galite pasikliauti mūsų solidarumu, mūsų šiltais jausmais, neturiu jums to kartuoti. Tačiau mūsų atsakomybė tenkanti mums išspręsti tam tikrus dalykus. Tiesa, man atrodo, pakankamai aiški. Tai, kas įvyko Džiulio, yra neturi jokių neiškių zonų. prie istorinės tiesos reikia pridėti politinę ir teisinę tiesą. Todėl mes turime imtis veiksmų, nes viskas vyksta greitai. Tai, kas yra svarbu jums ir mums. Tikiuosi padės sumažinti jūsų skausmą, bet taip pat ir padės uh, prisidėti prie demokratizacijos proceso Egipte, kas kol kas nevyksta, o šio veiksmo politinė vertė yra labai didelė. Ir šiomis aplinkybėmis, šiomis aplinkybėmis galbūt netgi didesnė. Manau, kad Europai reikia padaryti tai, ką sakė Antonijo Panseri. Manau, kad turime pasiekti tokių sąlygų, kurios leistų daryti politinį spaudimą, bet ir ne tik politinį spaudimą Egiptui. Yra politinė dimensija, yra čia ir diplomatinė dimensija, turinti didelę simbolinę reikšmę. Taip pat yra dar ir ekonominė kalba, kurią galima kalbėti ir kurią suprantama kitaip ir kuri gali padėti kai ką pasiekti. Kai kurios Europos šalis pastarojame metu pasielgė blaiviai Visą tai vyksta vienu metu ir turime imtis veiksmų. Ir dar taip pat be mūsų pareigų patvirtinimo turiu pridėti dar tai, kokia problema kyla italams. Mums reikia nuoseklumo. Negalime prašyti, kad kiti žmonės darytų tai, ko nedarome mes patys. Taip negalima daryti. Galbūt paprasto ir lengvo atsakymą nėra, tačiau Italijos vyriausybė turi daryti tai, ko mes prašome ir iš Europos institucijų. Veiksmai, darant spaudimą, keliant ekonominės, politinės ir diplomatinės sargas, kaip čia e, keliame, e, turi būti keliamas ir namuose, nes nuseklumas politinė prasme turi didelę vertę. Daryti spaudimą tokiais atvejais yra būtina. Deja, per daug aišku, kas įvyko, tačiau kol kas netrūksta sprendimų dėl tolesnių veiksmų, nes Tai, ką matome, tiesiog patvirtina, kas, kai būna, kas yra politi, politikoje. Istoriškai matome. Jis, e, gyvename šalyje, buvo daug dramatiškų įvykių, kurių teisingumas neišsiaiškino, nors šiaip faktų prasme viskas lik ir aišku. Aš taip pat, aš visiškai tiesiogiai esu patyręs santykių, esu turėjęs santykių ryšių su žmonėmis, kurie buvo taip pat nuskriausti kaip ir jūs. Mūsų šalyje yra buvę daug nužudimų, mes visi žinome, kas už tai politiškai atsakingas, tačiau apsimetame, kad e, nieko išspręsti negalima. Nenoriu pridėti prie šios baisios skausmo grandies dar vienos grandies. Vietoj to aš manyčiau, kad mes galima padaryti tai, ką sakė Antonijo, prielaidos tam yra. Tik, tiksliau, reikia mums tinkamos paramos. Palabra el representante la embajada. Ačiū. Egipto ambasados tos panas Šabin paprašė žodžio. Tiksliau ambasadorius pavaduotojas. Prašau, ponė. Pane pirmininkė, ponė ir ponė Redžinė, dėkuosiu tą galimybę kreiptis į pakomitetį ambasados vardu. Ir mes norėčiau vyriausybės ir Egipto žmonių vardu išsakyti nuoširdžią užuojautą visiems pono Džiulio režinė artimiesiems ir draugams. Norėčiau užtikrinti, kad Egipto vyriausybė objektyviai rimtai tyria Žiulio Vežinį bylą ir nuolat bendrabiauja su Italijos vyriausybė ir siekia užtikrinti, kad kaltieji būtų nubausti. Žiulio Vežinį nužudimas sukrėtė visus, tiek italus, tiek egiptiečius, kurių tarpusavė ryšiai siekia šimtmečius. Egiptiečių tarnybų tyrimas vis dar vyksta ir iš mūsų pusės yra stiprus įsipareigojimas bendrauti su Italija šiuo klausimu. Egipto konstitucija ir teismų sistema e, kankinius pripažinti nusikaltimu ir dėl to Egiptas dar kartą įsipareigoja rasti tiesą ir nuteisti kaltuosius. Tai ne tik žodžiai, tai yra veiksmai, tai yra valia. Iš mūsų pusės Žinoma, iš Europos pusės taip pat yra tokia, toks pat noras nustatyti tuos, kas atliko šios nusikaltimus. Ir noriu patikinti, kad šis baisus nužudimas neliks nenubaustas. Tačiau, kad turėt galvoje, kad tyrimai dažnai ilgai užtrunka. Norėčiau pateikti pavyzdį. Tai yra Šembaraka buvusio Egipto generalinio prokuroro nužudimo tyrimas. Aštuonis mėnesius truko tyrimas, kol buvo rasti ir nubausti kaltininkai. Nučiau pasakyti, kad Egipto, Egipto parlamento delegacija balandžio mėnesį lankė Strasbūrė Europos parlamente, kur vyko atviras diskusija šio klausimu, grįžę atgal į Kairą, jie pateikė tas Europos, Egipto parlamentui, taip pat dalyvaujant ir vice, ministrui pirmininkui. Ir buvo kalbama apie šią bylą ir apie tai, kaip svarbu vykdyti tyrimą, kad, jie, kad nukaltieji būtų nubausti. Garbėjai parlamento nariai, baigdamas norėčiau priminti, kad Egiptas sudarės didžiuliais iššūkiais, terorizmo grėsmė, kur yra, e, kur yra kur grėsina visiems artimiesiam rytam kasdieną ir Egiptas kasdien kovoja su šiomis grėsmėmis, kurios pavojingos ir ne tik mums, bet ir mm per viduržymį jūrą pasiekia šis grėsmės Europą. Egiptas yra įsipareigojęs ginti žmogaus teisės, norėčiau tuo jūs patikinti. Ir taip pat patikinti, kad Egiptas daro, ką gali, kad toliau eitume demokratijos keliu bei veiktume ekonominius socialinius iššūkius, kurie kyla mūsų visuomenė. Labai ačiū. Gracias. Mm, nos quedan... Labai ačiū. Liko dešimt minučių ir norėčiau Klaudiją ir Paulo, Klaudiją ir Paulo suteikti dar kartą žodį atsakyti, jeigu jie nori. Na taip, aš norėčiau suteikti žodį mūsų teisininkas Sandra Valarinį, kad sureaguotų tai, ką pasakė Egipto atstovas ką tik. Na, labai gaila tuos pačias, e, tas pačias frazes girdėti, galbūt ir nėra tušti žodžiai, bet aš kartą tą patį girdime ir skausminga tai girdėti, tai, tai tikrai kelia pasipiktinimą. Žmogaus teisės pažydėjimas toje šalyje, terorizmas, e, terorizmo grėsmė tenais yra didžiulė. Na, kalbėti apie bendarbiavimą. Tačiau nuo pat pradžių, kai jau gavome šias užuominas, šis įrodymus, tai pasakytina, kad Džiulį rastas buvo nuogas. Ir buvo iš pradžių net pradėta kalbėti, kad jis dalyvavo gėjų vakarėlėje. Po to buvo kalbama, kad buvo automobilio avarija. Ir buvo neigiama, kad e, vyko kankinimai. Net ir šiandieną nėra kalbama apie kankinimą, grobimą, nužudimą, ne, buvo, buvo kalbama apie tam tikras aplinkybės. Paskui buvo prikalbėta apie, apie pagrobimą, tačiau tai neįtikina, nes nebuvo prašymų išprikos. Štai girdime vis meluojama. Meluojama Italijos Respublikai, meluojama šiai šeimai, kur jau tik priskentėjo. O juk nepamirškime, kad šeima negalėjo gedėti, nes turėjo kasdien reaguoti. Džiulė buvo darstamas purvais, jie turėjo ginti. Buvo kalbas apie hašišą, apie tai, kad Džiulė yra homoseksualus ir taip toliau. Ne, visą tai, visą tai rodo tik, kad režimas yra įsivėlęs tik režimas turi visus dokumentus ir rodymus. Jūsų prokurorai sakė, jog dokumentas klastoti. Buvo kalbama, kad Julian uždata penkių asmenų grupė, tų pačių penkių asmenų, kurie patys buvo nužudyti. Tačiau tie žmonės piki buvo nužudyti 25 dieną, o mes žinome, kada buvo nužudytas Julian aštuonias dienas ir naktis jis buvo kankinamas ir buvo nužudytas ne 25 dieną, bet to kūnas rastas buvo labai toli. Taip pat dokumentai, kuriuos jūs tarnybos perdavė mūsų tarnybos, yra klastotis ir ne pirmą kartą taip jau nutinka, tad prašau, nebekalbėkite čia apie kažkokias aplinkybės. Nekalbėkime apie tai, kad gerbėte skaus, šį skausmą, nes pagarbos tikrai jos nėra, nekalbėkite apie terorizmo grėsmę, ne, ne tai yra jūsų šalies problema. Demokratijos trūkumas ir žmogus teisų padėnėjimas, štai kas yra, kur yra jūsų šalies problemas ir tai yra tikras terorizmas. Parlamento nariai apie tai kalbėjo, kad kaip čia dabar yra. 25 dieną džiulio dingo matant tiek daug žmonių. Tad tai mums taip kila klausimas, kaip tai galėjo nutikti. Nežinom, kiek laiko tas kūnas ten gulėjo. 5.30 staiga atsirado morgė. Vėl neaišku, kaip atsirado. Klausimės žmonių, kurie turėtų apie tos dalykus žinoti. Tačiau suprantu, kad tokio režimo sąlygomis atvarai kalbėti yra didelis sunkumas, bėda. Tad parlamentas turi teikti saugumo garantijas tiems asmenims, kurie yra pasirengę bedarbiauti ir teikti informaciją. Ir e, žinoma, reikia numatyti galimybę taip pat anonimiškai teikti informaciją. Aišku, neanonimiška ne informacija yra geriau, tačiau bet kokia informacija naudinga. Nes jeigu Egipto vyriausybė mums nepadeda, jeigu teismų sistema Egipto mums nepadeda, tai mums padėti gali tik tais atskiri piliečiai kurie suprantame, kad džiulį, ši, e, šis nusikaltimas, džiulio mirtis yra galimybė gražinti orumą Egipto žmonėms. Aš dar norėčiau pridurti dar vieną dalyką Egipto atstovui. Džiulio atvyko į Egiptą atlikti mokslinį tyrimų, tirti ekonominius modelius ir na, naujų ekonominių modelių galimybę. Jis bendravo su paprastais normaliais žmonėmis, žmonėmis iš gatvės. Ir jis nesu daug ko kalbėjosi, tai savai suprantama. Žmonės susitikė kalbas, ypač jeigu štai Žiulija kalbėjo arabiškai. Jis norėjo jums padėti. Ketvirtokas, mokinys, su kuriuo susitikau Italijoje, klausė, kaip jį dabar kitaip čia galėjo nužudyti, jeigu jis Žiulija norėjo jums padėti. Tad štai ir aš noriu užduoti klausimą, kodėl žudyti žmogų, kuris, padeda, kuris nori padėti Egiptui. Egipte krizė, ir mes supratome, kodėl ta krizė yra. Jūs netekote galimybės pasinaudoti jauno žmogaus pagalbą. Tai, žinoma, visada liks ant jūsų sąžinės, kaip ir visi kiti nužudyti į Egipte. Egiptas jokių būdų nėra demokratinė šalis. O dėl Cambridge'o, tai norėčiau štai ką pasakyti. buvo paprašytas, e, buvo pateikti prašymas informacijos, buvo pateikti prašymas gauti informaciją tarptautiniu lygiu ir Kemerio atstovas taip pat bandė gauti informacijos. Jis buvo atvykęs į Džiulio laidotuvės, bendravo su draugais, klausė informacijos ir bus tolesnis dalinimas informacija. Na, čia kaltinimų nėra. Tačiau tas žmogus linko informaciją ir žinoma supranta, kas vyko. Mes turime žiūrį telefoną ir žinome, kokia situacija jis buvo. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju Džiulio tėvams. Nebejokite, kad mes nepasiduosime, nepleisime šios kovos. Taip pat norėčiau nu, pasakyti ir tą patį Egipto ambasadai, kad mes nepasiduosime, kovos nepleisime ir kovosime štai, kad išsiaiškintume tiesą ir apgintume daugybę kitų jaunuolių, kurie lieka nežinomi. Kitų jaunuolių, jie taip pat nebus pamiršti. Mūsų pakomitetis to rūpinsis. Džiulijo tėvų pavyzdys įkvėps mus toliau kovoti. Labai Jums dėkoju ir nuo šešnis pagarbą. Ačiū. Grazie. Labai ačiū.